Η κυρία Πρόεδρος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρχίζει η συνεδρίαση. Labas rytas. Teskime posėdį. Pirmasis e, darbo atvarkės klausimas šį rytą yra gardinė pranešimas Europos reagavimas į nelaimės civilinės saugos ir humanitarnės pagalbos vaidmuo. Pradėsime šios dienos diskusiją suteikdami žodį pranešėjai. Pone Gardinį, jums keturioms minutėms suteikiamas žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasveikinti komisijos